2015 metų. Teisės aktų pasirašymas pagal įprastą teisėkuros procedūrą bus šeši tokie teisės aktai, e, kuriuos pagal 74-ąjį darbo tvarkos taisyklių straipsnį pasirašysiu, o e, jų pavadinimai yra e, mūsų protokole. Perėsime prie kito klausimo, tai yra darbo atvarkės pakeitimas. Yra tik tai vienas pasiūlymas susijęs su pirmadieniu, tai yra šiandiena. Birželio pirmą dieną pirmininkų saiga patvirtino mm, darbo atvarkės projektą, o dėl pirmadienio Alde frakcija paprašė, kad vyktų debatai dėl naujojo TVF valdančiojo direktoriaus atrankos procedūros ir atstovavimo eurozonai išorėje. E, ponas Lainenas e, rengia pranešimą šią temą ir ponia Gular e, plačiau pakomentuos šį prašymą. Žodis ponia Gular. Merci, Monsieur le Président. C'est une demande de pure courte. Ačiū pirmininkė. Tai yra tiesiog mandagumo gestas komisarui Oliui Renui suteikti galimybę e, dalyvauti posėdėje, kai bus svarstomas Europos ekonominių aplinkos sąskaitų klausimus. Tikimės, kad kitos politinės frakcijos pritars ir mes galėsime pasidžiaugti komisarų buvimų salėje. Labai ačiū ir dar kas nors norėtų pasisakyti, remdami šį pasiūlymą. Matau, kad pasisakančių nėra. Ar yra dar kokiu nors pastabų? Prašau. Grazie, Presidente. Io ritengo che la domanda. Ačiū, pane pirmininkė. Aš manau, kad galime pritarti šiam prašymui. Nematau priežasčių prieštarauti. Ar yra prieštaraujančių šiam pasiūlymui? Ar yra prieštaraujančių šiam pasiūlymui? Nematau prieštaraujančių. Kas iš jūsų už šį ponios Gular pateiktą pasiūlymą? Prašau pakelti rankas. Ačiū. Kas prieš? Kas susilaikė? Pasiūlymas patvirtintas. Taigi, debatai e, susijęs su naujojo TVF valdančiojo direktoriaus antrankos procedūrai ir atstovavimu eurozonai išorėje e, vyks po Lainen e, pranešimo susijusio su Europos aplinkos ekonominė sąskaita. Tai yra toks pakeitimas, darbo tvarkę dabar tvirtiname. Pirmasis darbo tvarkės punktas. Tai yra Europos parlamento pirmininko pareiškimas 1941 e, m. trėmimų Baltijos šalyse minėjimas. Po to vyks trumpi debatai, kurių metu politinių frakcijų atstovai pasisakys šią temą. Gerbėmėji ponai, kolegės ir kolegos.